President. Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Prašau visus sėstis į vietas. Dar kartą, ponios ir ponai, prašau sėstis į vietas. Tęsime posėdį. Nach der Tagesordnung folgt die Wahl der Pagal darbo atvarkę dabar turėtumėm išrinkti Europos parlamento pirmininko pavaduotojus. Aš gavau štai kokias kandidatūras. Perskaitysiu kandidatų sąrašą. Alfabetinė tvarka. Taigi gavome štai kokias kandidatūras. Aleksandr Alvaro, Roberta Angelili, Izabel Duru, Otmar Karas, Mijuel Ángel Martínez Martínez, Edward Macmillan Scott, Georgios Papastamkos, Gianni Pitella, Anni Podimata, Jacek Protasevich, Laszlo Sujan, Indrek Tarant, Alejo Vidal Quadras, Oldrich Vlasak, Rainer Wieland. Kandidatai ir kandidatės man pranešė, kad e, jie e, buvo pasiūlyti su jų pačių sutikimu. Mėly kolegos ir kolegės, dabar prašau visų sėstis, nes dabar paaiškinsiu, kaip pavyks rinkimai kolegės ir kolegos, kuriems aš trukdau, gal galite išeiti iš salės. Mielas kolega Dol. Kolega Dol. Gal galėtumėte teiktis atsisėsti? Gerbiamas kolega Dol. Visi labai džiaugtumėmės, jeigu jūs teiktumėtės atsisėsti ir kaip frakcijos pirmininkas parodytumėte labai gerą pavyzdį ir kitiems.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 Gerbiami ponai ir ponios, dabar perikime prie balsavimo. Mums padės šiuose rinkimuose tie patys asmenys, kaip ir renkant pirmininką. Taigi dabar prašau padėjėjų ateiti prie balsavimo urnų. Padėjėjai patys balsuos rinkimų pabaigoje. Aš norėčiau pasiterauti, ar visi rinkimų pagalbininkai yra salėje. Mazolino, Zogo, Papanajotov, Pok, kolega Bago, ponas Kalinovski, ponas Kalfin ir Perelio Rodrygės. Prašau ateiti į savo vietas. Aš norėčiau pastirauti, ar kas nors iš dabar išvardintų asmenų nėra salėje, ar kažko iš tų asmenų trūksta. Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Vorgang. Also Bazalina, Zogor, Panajotov, Poko, Dago, Kalinovski, Kalfin, Perez, Perelio, Rodrygės. Prašau, vėl uh, užimkite savo vietas prie uh, balsavimo urnų, nes kitaip negalėsime pradėti rinkimų procedūros. Žinot,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 Go. Okay, then. Ja? Okay, der near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind... Norėčiau dar kartą pasitirauti, ar visi pagalbininkai, padėjėjai jau yra salėje. Panašu, kad taip. Kandidatų ir kandidačių skaičius viršyje esančių vietų skaičių. Dėl to pagal darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio pirmą dalį turime balsuoti slaptai, naudodamiesi balsavimo biuleteniais. Taigi pagal 15 straipsnio pirmą dalį paskaitysiu tekstą. Po to, kai yra išrenkamas pirmininkas, yra renkami pirmininko pavaduotojai naudojant vieną balsavimo biuletenį. Pirmo rinkimo turo metu 14 kandidatų laikomi išrinktais, jeigu jie surenka absoliučią balsų daugumą. Jie yra išrenkami e, pagal surinktų balsų skaičių. Taigi pirmas e, pirmininko pavaduotojas yra daugiausia gavęs e, balsų skaičių ir taip toliau. Jeigu per pirmą rinkimų turą nėra išrenkamas nei vienas kandidatas, nėra išrenkami kandidatai balsų dauguma, jeigu nei už vieną kandidatą, jeigu nėra atiduodama daugiau kaip pusę balsų, tuomet yra e, organizuojamas antras rinkimų etapas kur vėlgi yra būtina gauti daugumą atiduotų balsų tam, kad būtų pirmininko pavaduotojai laikomi išrinktais. Na ir trečias rinkimo etapas vyksta po to, jeigu nevyksta antras rinkimo etapas ir tuomet orientuojamasi į relatyvę balsų daugumą. Ir tuomet eilės varka yra nustatoma pagal uh, kandidato amžių. Balsavimo biuletene reikia pažymėti iki 14 kandidatų. Jeigu 15 kandidatų pažymėsite, balsavimo biletenis bus negaliojantis, jūs galite pažymėti ir vieną kandidatą. Taigi galite maksimaliai pažymėti 14 kandidatų. Jeigu jūs suklydote arba tiesiog apsigalvojate, tiesiog išmeskite savo balsavimo biuletenį ir atėję prie balsadėžių gaukite naują biuletenį. Taigi tokią klaidą galite ištaisyti. Įdėkite biuletenį į voką ir tada meskite į balsadėžę. Ar kas nors turi uh, klausimų? Ne? Tuomet pradedame balsavimą. Dabar prašau padėjėjų išdalinti balsavimo biuletenius. Užpildykite balsavimo biuletenius ir tada eikite link balsadėžių. Ačiū. Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben haben? Norėčiau pasitarauti, ar jau visi pabalsavote. Meine Damen und Herren, ich frage. Ponios ir ponai, norėčiau dar kartą paklausti, ar dar kas nors norėtų balsuoti? Gal dar kas nors nespėjo atiduoti savo balsą. Mėly kolegos ir kolegės, trečią ir paskutinį kartą kartoju savo klausimą. Ar jau visi pabalsavote? Ne, okay. ne? gerai.

rinkimų pagalbininkų pradėti skaičiuoti e, balsavimo biuletinius. Jie bus skaičiuojami salėje 101. Dabar skelbiu pertrauką. Po to, kai bus suskaičiuoti balsai, darbą tęsime. Tikslus laikas bus parodytas ekranuose, o dabar skelbiu pertrauką.